Bueno, vamos a empezar. Pradėsime tą dalį, kurie atitinka pakomitečių kompetenciją. Savo e, išdalintuose sektuose turite darbo tvarkės. Dabar mums reikia atkreipti dėmesį į nuomonę dėl e, prekybos to e, dėl priekybos tam tikromis prekiamis, kurios galėtų būti naudojamos e, mirties bausmiai vykdyti, kankinimui ir kitokiam žiūriam elgesiui. E, taip pat kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį Egipte. E, tikiuosi, tikiuosi, kad ponas Preda čia pirmininkaus šiai daliai, o dabar dėl pirmos dalies atrodo, kad jokių pakeitimų nėra ir turime labai nedaug laiko, todėl turėčiau perduoti žodį poniai Lopela. Thank you, Chair. So, I'm the rapporteur on this draft opinion Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šios nuomonės pranešėja, tai yra labai techninio pobūdžio pran... nuomonė, tačiau iš karto norėčiau pabrėžti, kad e, šiuo reglamentu skirtu e, kovoti su kankinimais yra labai svarbu e, kovoti su šiuo reiškiniu. Tai yra ES teisės aktas, kuris reglamentuoja tam, tikros, tam tikrų prekių pervežimą. Ar, tai yra tokių prekių, kurios prisideda prie arba kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmiai vykdyti ar kankinimui. Mes galime tokiu būdu parodyti ir įrodyti, kad žmogaus teisės galima apgau, ap, apginti ne tik tai bendradarbiavimo e, vystimosi srityje, bet ir įgyvendinant tokio pobūdžio ir priimant tokio pobūdžio teisės aktus. 2006 metais buvo pradėtas pirmasis, e, buvo pirm, žengtas pirmasis žingsnis pateikus šį reglamentą ir buvo tuo metu raginama visa tarptautinė bendryje kurti tokio pobūdžio savo teisės aktus, įstatymus. Ir e, aš e, tikiuosi, kad e, mes galėsime su INTE komitetu glaudžiai bendradarbiauti toliau rengdami šį dokumentą, jį tobulindami ir taip pat su ponia Šakė. Ir taip pat mes Matome, jog e, abi dvi pranešėjos, tiek šio komiteto, lybė komiteto panešakė, tiek ir aš, mūsų e, abiejų nuomonės iš esmės sutampa ir mes labai glaudžiai bendradarbiavim ir su savo šešėliniais pranešėjais. Ir dabar norėčiau aptarti kai kuriuos pakeitimus e, arba visų pirma bendrą e, požiūrį. E, Kaip jau sakiau, tai yra labai sudėtinga tema ir, ir tie pakeitimų pasiūlymai eina į vairias detalės. Vykusi, vykęs klausimas mums padėjo išsamei padiskutuoti šiais klausimais, bendra, bendraujant su nevyriausybinėm organizacijom, privataus sektoriaus atstovais. Taip pat vyko konsultacijos su E, be, ir be šio, už šio, šių susitikimų ribų, tai yra bendravimas su įvairiais ekspertais, pažiūrėjau, Mega Amnesty ir PRIF organizacijomis, tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios vis dėlto kartais laikosi skirtingų nuomonių tam tikrais svarbiais klausimais. Tačiau požiūriu norėčiau pasakyti, jog šiandieną Amnesty ir Omega uh, E, yra e, paviešinusios savo ataskaitą e, skirtą būtent šiai temai. Ir komisijos parengtas, pateiktas reglamento projektas įtraukia tikrai nemažai labai gerų pasiūlymų, teisėkuros pasiūlymų. Ir visai neseniai nevyriausybinės organizacijos ir kiti šaltiniai reikalavo atsižvelgti į vairius dalykus, pavyzdžiui, susijusius su lankščia kontrolės sistema eksportuojant medicinos e, produktus kurie galėtų būti panaudoti netinkamai. Taip pat e, skubės, skubės procedūras, kurios padėtų e, su, renkti, sudaryti tam tikrą e, pri, tokių prekių sąrašą. Ir aš manau, kad tie pasiūlymai yra tikrai teigiami ir reikalingi, tačiau manau, kad šis tekstas turėtų būti labiau ambicingas ir į jį turėtų įeiti įvairūs kritiniai, labai svarbus aspektai, kurie leistų mums tinkamai reglamentuoti šią sritį, įtraukiant į ją tiek pačias valstybės, tiek ir e, privačius e, subjektus e, būtent šioje srityje, kad būtų išvengta tokių prekių, prekyba tomis prekiamis, kurios yra, gali būti panaudotos netinkamai. Ir dabar norėčiau pateikti savo nuomonę dėl kai kurių pakeitimų pasiūlymų. E, komisija e, yra pateikusi ir savo pasiūlymų dėl priedų pakeitimo. Mes taip pat teikiame savo pasiūlymus, tai yra pasiūlymai susiję su prekių tranzitu, su e, prekių pervežimu, komercinė rinkodara, skatinimu ir panašiai. Dabar norėčiau dar e, atkreipti dėmesį į tikslinio galutinio naudojimo nuostatą. E, tam tikri elementai šiame e, komercinėme sektorėje yra labai reikšmingi ir ypač kai kalbame apie e, su saugumu susijusių prekių ir įrangos poreikių e, tam tikrose valstybėse, regionuose, nes šios prekes dėja gali būti panaudotos įvairių režimų, įvairių autoritarinių valstybių netinkamai. Ir skub, skubos skub, procedūra, kurią pateikė, pasiūlė komisija, yra tikrai labai teigiamas pasiūlymas, tačiau mes žinome, jeigu galima tai pasakyti iš savo patirties, kad komisija ir e, skubos tvarkos e, nuostatos e, ne visada yra suderinami dalykai. Valst... Komisija dažnai taiko tos skubos procedūras, e, tačiau tos procedūros visuomet turi būti tiesiogiai susijusios su e, skubiai spręstinų klausimų. E, reikia atkreipti dėmesį, kad e, komisijos teikiamas pasiūlymas yra grindžiamas dvigubo panaudojimo prekių prekybos režimu. Ir tai yra labai svarbu, turint omenyje, jog siekiama užkirsti kelias jautrių, pavyzdžiui, bio E, biotehnologijų ir cheminių e, medžiagų tiekimu e, įvairioms valstybėms, į kurias jos neturėtų patekti. Vairios valstybės narės siūlė nuostatą dėl tokių, tokių prekių tiekimo uždraudimo ar sustabdymo, kuria, kurios pavadinimą aš pasiūliau tokį, tai yra tikslinio galutinio naudojimo nuostata, kuri leidžia valstybėms narėms uh, E, uždrausti arba sustabdyti įvairių prekių tiekimą, kurios nėra kontrolės sąraše, tačiau leidžia manyti, jog tokių prekių tiekimas galėtų prisidėti prie mirties bausmės vykdymo ar kankinimo. Aš manau, tai svarbus niuansas. Be to, be inta e, pranešėjos pasiūlymo aš pasiūliau, kad valstybės narės nurodytų konkrečias e, tokių priemonių priežastis kad būtų sumažinta abejonės ar baimė, kad e, ta nuostata gali būti panaudota netinkamai. Ir e, komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje yra labai svarbus siekiant ir išvengti šios nuostatos, piknaudžiavimo šią nuostatą. Taip pat siūlau, kad komisija apibrėžtų, ar atitinkamos prekes turėtų būti įtrauktos į, į, sar, į priedą. Dėl nacionalinių prevencijos mechanizmų komisijos pasiūlymas sustiprinti medicinos produktų tiekimo kontrolę yra tikrai uh, geras, tačiau tai priklauso nuo valstybių narių galimybės ir sugebėjimo efektyviai kontroliuoti ir suprasti e, sudaromus susitarimus tarp farmacijos įmonių. Tad aš pasiūliau galimybę taikyti išorės e, tikrinimą kad būtų sudarytas papildomas e, apsaugos e, lygis. Tad šis e, pasiūlymas, jo tikslas yra valstybių narių ekspertų struktūroms sudaryti sąlygas sužinoti ir įsigilinti ir gauti informacijos apie tuos susitarimus, kuriuos sudaro medicinos farmacijos įmonės. Ir tai, tai tuos procesus glaudžiai labai dėmiai stebint ir, pažiūrėjau, nacionaliniam žmogaus teisų institucijoms. Taip pat pasiūliau sudaryti sąlygas e, nacionaliniam žmogaus teisų institucijoms e, gauti, su, e, susipažinti su šiais dokumentais. Taip pat noriu pabrėžti, kad ir nevyriausybinės organizacijos, uh, ir žmogaus teisų institucijos yra e, atskaitingos nacionaliniams teisėkuros e, subjektams. E, Jos privalo stebėti atitinkamų šalių žmogaus teisų padėti. Jas sudaro ekspertai, kurie pasižymė ypatinga, ypatingai svarbiamis žiniomis ir patirtimi. Ir aš taip pat norėčiau, kad ir Europos parlamentas prisidėtų prie to paremdamas šios pakeitimus. Dėl metinių ataskaitų aš pasiūliau, kad komisija būtų, e, komisijos reikalaujama e, nustatyti sąly, gali, e, taisyklę valstybėms narėms kasmet teikti tokias ataskaitas. Ir dėja valstybių narių teikiamos ataskaitos yra labai skirtingos savo forma ir reguliarumu, tad komisijos e, e, tokių metinių ataskaitų kompiliacija, kurią jinai atliktų, būtų e, suteiktų papildomos vertės ir padėtų geriau jie vykdyti savo kontrolės funkcijas. Taip pat yra pakeitimų pasiūlymų dėl priedų numeris 2 ir 3. Aš įtraukiau e, daug papildomų e, elementų į kontrolės ir draudimo sąrašus. Visi tie objektai turėtų būti tikamai kontroliuojami. Yra daugybė pavyzdžių, kad tokios, tokie objektai e, ar prekes yra naudojamos kankinimui ir panašiems, panašiems dalykams. Tad mums reikia visuomet nuolat koreguoti ir atnaujinti tuos sąrašus. Aš esu pateikusi ir savo pačios pakeitimų, tačiau manau, kad reikėtų, e, turbūt reikėtų dabar sustoti ir e, pasikalbėti, galbūt leisti pasisakyti ir šešėliniams pranešėjams ir be abejo mes su šešėliniais pranešėjais turėsime atskirų susitikimų ir aptarsime visus pakeitimus detaliai. E, galbūt netgi pakeisiu ir pateiksiu ir daugiau pakeitimų pasiūlymų, tačiau norėčiau dar sulaukti uh, nuomonės iš ekspertų pusės, kuria, tai, ir aš norėčiau su jais dar aptarti tuos klausimus. Kol kas negavau iš jų tos e, informacijos. Uh, Taip pat man labai svarbus yra ir mm, medicinos produktų sąrašo e, klausimas, kurį dar reikės aptarti ir kai kurie kiti niuansai. Dėkoju. Labai ačiū Jums. Šiandieną diskusijoms liko labai nedaug laiko. Tikiuosi, kad e, šešėliniai pranešėjai su ponė Lokbiller susitiks ir aptars. E, dabar suteiksiu žodį kitiems prelegentams. Panašiai. Pani przewodnicząca, ja y, chciałbym przedstawić kilka uwag, które przygotowała y, pani. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti pastabas, kurios buvo parengtos mūsų kolegės e, šešėlinės pranešėjos. Šiandieną ji negalėjo dalyvauti posėdėje, aš ją pakeičiu. Pirmiausia, savo kolegės vardu norėčiau padėkoti ponėjo Birer už e, pranešimą. Tokia tema, kuri tikrai yra nelengva. Daug kartų ji buvo jau e, aptarinėjama mūsų pakomitetyje žmogaus teisų, tačiau aišku, kad tai yra labai specifinis klausimas, kadangi tai yra dvigubo naudojimo prekes ir tikrai labai nelengva šituos visus klausimus m, sureguliuoti, nes e, nuolat stebime E, pažangą vykstančią technin, techninėme lygmenyje, todėl norėčiau savo e, kolegės šešėlinės pranešėjos vardu pabrėžti, kad ES turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį, kovojant su mirties bausme ir su kankinimais. Taigi ir toliau reikėtų tuos veiksmus tęsti, kurių imasi ES, reikia padaryti viską, kad reglamentas, kuris galioja dabar, būtų atnaujintas. Šiandieną tarptautinė priekyba keičiasi ir tie pasikeitimai yra labai greiti, e, vystomi nauji produktai, ypatingai farmaciniai produktai, dėl to mums ir reikia tam tikrų taisyklių, kurios e, leistų duoti tinkamą atsaką e, šiandieninio pasaulio keliamiems iššūkiams. Taip pat reikėtų skatinti keitimąsi informaciją Visa tai turėtų padidinti šio reglamento įgyvendinimo efektyvumą. Be kita ko, e, visa tai yra pabrėžiama pateiktuose pakeitimuose. Reikėtų patikslinti kankinimų apibrėžti ypač e, kalbant e, licencijas eksportui, reikėtų padaryti taip, kad e, tos taisyklės, kurios taikiamos licencijų uždavimui, būtų sugriežtintos. Reikėtų taip pat trečio priedo produktus leisti eksportuoti, tačiau tuo pačiu nereikėtų, kad jų eksportui išduodamas leidimas būtų tik tais, e, būtų e, išduodamas leidimas, kai e, prekės vaikšto po Europos Sąjungą. Tik kai iš jos išvažiuoja tas leidimas turėtų būti išduodamas. Taigi labai ačiū. E, štai tokia būtų nuomonė šešėlinės pranešėjos. Ačiū. Senora Rodrygės. Pone Rodrygės. Bom, eu vou falar em português. Uh, Queria eh, agradecer ao eh, Sr. Deputado o, o documento que nos apresenta. Norėčiau padėkoti kolegijai už pateiktą dokumentą. Buvo numatyti du labai aiškus aspektai susijęs su šia tema. Tai yra kontrolė, stebėsena arba tiksliau e, e, įrangos koordinavimo grupės formą, tačiau labai sunku gauti kai kurios dokumentus. Tai, tačiau tai, kas čia mums yra pateikta, yra labai svarbus dokumentas, aš kalbu apie reglamentą. Norėčiau pasakyti štai ką. Ne visiškai supratau tai, ką reikėtų mums dabar išsiaiškinti, tai yra 17 straipsnis, kur kalbama apie šio reglamento taikymo priežiūrą. Ir kalbama apie trijų metų laikotarpį. Man atrodo, jis yra pernelyg trumpas. Manyčiau, kad dar reikėtų pagalvoti apie šį terminą. Atsiprašau, jis per ilgas. Man atrodo, reikėtų sus, sutrumpinti iki bent dviejų metų. Man atrodo, kad čia dviejį metai būtų geresnis pasiūlymas. Čia mes kalbame apie dvigubą panaudojimo prekes. Tai yra prekes, kurios gali būti panaudotos ir teigiamai, ir neigiamai, destruktyviai. Tai apie tai kalbama ir pranešime. Norėčiau pasidžiaugti pranešėjos darbu, nes tai buvo tikrai sunkus darbas, e, kuris susijęs su daugybė dalykų, visų pirma, aišku, prekyba. Labai svarbu, kad mes aiškiai išreikštume savo poziciją šiais klausimais. Labai svarbu, kad tos prekes būtų tinkamai kontroliuojamos ir būtų numatytos atitinkamos bausmės, jeigu uh,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 Labadiena. E, visų pirma, norėčiau padėkoti e, referentiai už šį e, išsamų pranešimą, už padarytą darbą, techninę pateiktą informaciją. Turėčiau du klausimus. Manau, kad mums rūpi tie patys dalykai, bet kalbant apie devintą pakeitimą. Čia sakoma, kad kalbam apie tai, kad viską reikia įtraukti. Kitaip tariant, ES valstybės narės gali stabdyti eksportą, jeigu yra pakankamai priežasčių manyti, kad tas produktas, ta prekė gali būti skirta naudoti kankinimui arba e, mirties bausmė vykdyti. Man atrodo, kad ši rekomendacija e, yra paremta tikslinio galutinio naudojimo e, rekomendacija, e, apie kurią kalba ir Amnesty International. Šiandien šis dokumentas yra viešas. Na, kalbant apie vaistus, Tokia sistema galėtų sukelti nemažai e, problemų, ypač kalbant apie, pavyzdžiui, e, analgetikų e, tiekimą žmonėms, kuriems to skubiai reikia operacijai. Ir šią problemą iškėlė ekspertai. Balandžio 23 dieną su mūsų pakomitečiu vykusiame susitikime. Uh, Tad mūsų manimų e, eksporto kontrolės sistema turi būti sisteminga tam, kad e, teisėti e, vaistai būtų ir toliau sėkmingai tiekiami, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad ta, kalbant apie tarpininkavimo paslaugas, e, europiniam vaistam e, visos šios nuostatos nebus taikomos. Kalbant apie E, galima blokavimą. E, manau, kad dar gal situacija nėra e, puikiai, tačiau jau padaryta nemažai pažangos, kalbant apie šias nuostatas. Tad sakyčiau, kad iš tos sąlygos, tos išlygos catch all reikėtų kai ką išmesti, kalbant apie kitus pakeitimus 10, 15, 16. Sakyčiau, kad e, pakeitimai e, yra panašus, kaip kad tie, kuriuos padarė e, mūsų kolegė Šakė. Ką manote apie tai? Ar tokiu atveju jūs galėtumėte savo pakeitimus panaikinti. Labai atsiprašau, daugiau niekam neturiu laiko suteikti žodžių išskyrus pranešėją, kadangi jau dabar e, turėtų vykti antros diskusijos antrų klausimų, taigi dabar e, visų kitų, e, kuriems žodžio nesuteikiu, labai atsiprašau artimiausių metų bus susisiekta su šešėliniais pranešėjais, jie savo nuomonę pateiks. Ačiū pirmininkė ir aš dėkoju už visus pastabas, tačiau norėčiau tik tai patikslinti tai, ko norėjo norėti, žinoti ponia Rodrygės, 16 pakeitimas. E, taip pat kaip ir e, e, aš, aš šį aspektą išvelgiu dvigubo panaudojimo prekių kontekste. EPP nuomonė reikalauja ilgesnių, išsamesnių diskusijų, mes tą galėsime padaryti šešėlinių pranešėjų susitikime. Dėl tavo klausimų, Markai, tu minėjai klausimą susijusi su farm, farmacijos produktais E, kurie galėtų būti panaudoti mirties bausmiai nu, įvykdyti. Tai yra problema, kadangi ekspertai, pilietinės visuomenės ekspertai e, laikosi dviejų skirtingų nuomonių, ką daryti. Tačiau momentu aš nesiūlau įtraukti medicinos produktų į sąrašą, tik tai įranga e, susijusia su saugumu taikančią nuostatą. Tačiau ir tai yra dar kvestionuotinas dalykas, nes kol kas vienintelis tikinamas dalykas yra, pavyzdžiui, e, e, Vokietijos kompanijos siūloma propofolio e, siūlomas propofolis, kuris yra anestezijoje naudojama medžiaga, grinoji medžiaga, kuri naudojama visame pasaulyje, būtent anestezijos medžiaga E, klausim, e, e, reikmėm. Ir ji, pažiūrėjau, jungtinėse valstijose naudojama mirties bausmiai vykdyti. Tačiau, kai įmonės siunčia tą propofolį į jungtinės valstijas, jos privalo teikti ataskaitas apie tai, kad tas, ta medžiaga nėra naudojama jokiems kariniams e, tikslams. Taigi, kontrolės sistema naudojančią medžiagą ir ją eksportuojant veikia. Tačiau apie tai dar reikės pagalvoti šiame kontekste ir aš pažiūrėsiu, kur kokie dalykai dubliuojasi ir mes apie tai pakalbėsime šešėlinių pranešėjų susitikime. Norėčiau paklausti, kada mes turėsime pirmąjį susitikimą šešėlinių pranešėjų. No, está fijado, parece ser, porque toda... Kol kas dar nenustatytas to posėdžio laikas, kadangi ne visos frakcijos paskyrė savo šešėlinius pranešėjus. Pavyzdžiui, GUE dar nepaskyrė šešėlinio pranešėjo, dėl to kyla tam tikrų problemų. Tačiau tikiuosi, kad artimiausių metų sekretoriatas pateiks mums atitinkamą informaciją ir kad sakys, kad trūksta dar šešėlinių pranešėjų ir galų gale tie šešėliniai pranešėjai susitiks ir viską aptars. Dabar labai atsiprašau, kad negaliu daugiau laiko skirti ir jo negaliu pa, padidinti, to, pa, praplėsti to laiko stebuklingų būdų. Tiek turiu jo, kiek turiu. E, kadangi buvo atvykęs e, ministras pirmininkas Todecino, buvo dar numatytos diskusijos dėl Egipto. E, aišku, labai visiems buvo įdomu, bet be to, be to, dar, be to dar ir pusvalandžių vėliau pradėjome. Thank you, Chair. With your permission, uh, I, on behalf of the European Commission. Ačiū pirmininkė. Aš e, Europos komisijos vardu norėčiau pasisakyti dėl patiktų pasiūlymų. Kadangi turime labai mažai laiko, atsakysiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai e, Lobiler už jos labai išsamų e, pristatymą. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, jog iš tiesų yra nemažai pakeitimų, e, kuriems bent jau iš dalies komisija pritarė. Tai yra 3, 4, 15 ir 16 pakeitimai. Ir ypač norėčiau pabrėžti, kad mes džiaugiamės dėl 15 pakeitimo, dėl koordinavimo e, grupės sukūrimo. Su Tai yra panaši grupė, kaip kad e, eksporto kontrolės ir dvigubo naudo, e, dvigubos paskirties e, prekių atveju. Mūsų manimų darbas tarp komisijos ir tokios koordinavimo grupės būtų tikrai daug veiksmingesnis. Na ir dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. E, kalbant apie, tas, apie tą tikslinio galutinio naudojimo nuostatą ir komisija e, tam e, jūsų pasiūlymui nepritarė, nes mūsų manimų šiame pakeitime yra svarbus ir teisiniai aspektai. Tad tok, tokios nuostatos įtraukimas e, būtų nesuderinamas su sutarties dėl ES veikimu bei kitais jau sudarytais susitarimais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad, šis, e, e, kad mes kalbame apie reglamentą dėl prekių, kurie neturėtų būti nu, naudojamos kariniams tikslams. Na ir kalbant apie dvigubos paskirties prekes, yra aiškiai nustatyta, kad jos gali būti naudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams. O karinis panaudojimas negali būti pagrystas mm, visais atvejais remintis 21 straipsnio B E, e, straipsnių iš sutarties dėl ES veikimo. E, kalbant apie kankinimų reglamentą, taip pat reikia atsižvelgti į 20 straipsnį. Ir labai svarbu užtikrinti žmonių teisę į gyvybę, saugumą ir kitus principus. Tad Labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų e, laikomasi e, sąžiningos priekybos principų ir nepažydinėjami mano numatyti, minėti principai. Tad šiandien mūsų nagrinėjamas reglamentas yra nustatęs aiškias taisyklės dėl mirties bausmės ir e, kankinimų yra nustatytis e, prekės, kuriams yra taikomas kontrolės sąrašas ir kitos, kurios nėra šiame sąraše. Tad dėl to e, jūsų pasiūlymai iš 15 pakeitimo ne visi yra tinkami. Kalbant apie visas e, kontrolės sąraše esančias prekes e, e, neturėtų būti dar papildomo leidimo tokias prekes duoti į trečiasias šalias. Na ir galiausiai draudimas, kuris taikomas visiems eksportuotojams ir trans, transportuotojams, ir kuris numato, kad visi šie asmenys, kurie gali tarti, jog jų gabenamos prekes gali būti naudojamos netinkamais tikslais, e, taip pat yra e, abejotinas. E, ačiū uždėmesį. Ačiū, ar norėtų tarti žodį, ponė Lokbiller? Uh, <laughs> I... Nedaug. Aš taip ir maniau, kad jūs, turės, jūsų pozicija bus tokia ir aš būčiau dėkinga, jeigu sekretariatas galėtų e, kažkaip man pateikti savo, e, e, pateikti ir teisės tarnybos, parlamento teisės tarnybos išvadas šio klausimo ar nuomonę šio klausimu. Būčiau dėkinga, dėkoju. Su informe, su, su teksto, su, su opinija. Kada galėtų panelok Biller pateikti? teikti savo teisinę nuomonę. Ne parlamento, bet savo. Mums reikalingas e, legalus teisės tarnybos pranešimas. Labai ačiū. Iš tiesų, e, iki e, pabaigos birželio turite pateikti pateik, pakeitimus iki antros birželio ir GUE turės tų dar paskirti šešėlinį pranešėjų. Dabar pradėsime klausimą dėl žmogaus teisų Egipte. Euh, bonjour à <clears throat> tous. Labadiena visiems. Siūlau pradėti diskusijas uh, apie uh, žmogaus teisų padėtį Egipte. Tenka pripažinti, kad uh, iš 31 mūsų pakomitečio narių matau čia tik keturis. E, aš ir dar trys nariai, tad tikrai labai gaila dėl tokios situacijos, tuo labiau, kad mes apie šias diskusijas jau anksčiau e, daug kalbėjome, e, diskutavome, ar verta organizuoti šias diskusijas, šį nuomonių pasikeitimą. Na ir šiandien tenka apgailestauti, kad susirinko labai nedaug narių ir ypač apgailestauju prieš mūsų e, svečius, tai yra ponas Fajekas, kuris yra e, Egipto nacionalinės žmogaus teisų tarybos pirmininkas. E, jis turėjo dalyvauti šiame sustikime, tačiau galiausiai sužinojome, kad dėja jis neturės galimybių atvykti į Briuselį. Labai gaila, nes mūsų pakomitetis aktyviai kovoja už žmogaus teisės ir turi numatęs individualių skundų procedūrą, tad labai gaila, kad ponas Fajekas negalėjo atvykti pas mus. Toks nuomonių pasikeitimas jau vyko anksčiau su kitų e, panašių institucijų atstovais, tad tai būtų buvę naudinga. Na, kalbant apie Egiptą, šiandien iš tiesų labai daug kalbame apie susidariusią padėtį, ypač apie e, saugumą šioje šalyje ir visame regione. Žinote, kad Egiptas labai e, svarbus veikėjas, kalbant apie radik, apie kovą su radikalais, kurie kelia grėsmę ir saugumui. Na ir būtent dėl to šiandien kalbėdami apie Egiptą mes turime kalbėti ir apie žmogaus teisų ir pagrindinių teisų apsaugą pilietinės visuomenės apsaugą e, žurnalistų laisvės, e, karinius e, teismo procesus civiliams. Tai visai neseniai buvo, mirties bausmė buvo atlikta šešiems jaunuoliams, taip pat dar šimtas žmonių buvo nuteisti mirties bausmė, įskaitant ir buvusi prezidentą Morsi. Tad e, tenka e, pakartoti e, raginimą, kuris buvo išreikštas ir jungtinių tautų organizacijos priimti moratoriumą dėl mirties bausmės. Tai yra tikrai bendra reakcija. E, mes raginame ne tik e, Egiptą panaikinti mirties bausmę, bet ir kitas šalis, kuriuose e, ši bausmė vis dar yra numatyta teisės aktais. Tad mes visoms tokiams šalims, tokia šalis kreipiamės ir raginame priimti moratoriumus. Kalbant apie masinius E, apie masinės bausmes ir sprendimus, e, teismo sprendimus. Jau nekarta buvo apie tai diskutuota ir aiškiai pasakyta, kad tokie, e, tokios bausmes prieštarauja demokratiniams vertybėms ir teisinės valstybės principams. Tokia yra Europos parlamento pozicija. Na, kalbant apie Egiptą, taip pat e, turime iškelti ir kitą e, klausimą. Tai yra e, moterų ir merginų padėtis šalyje, nes jos nuolat patiria fizinį ir verbalinį smurtą ir, ir, ir tokio smurto pavojų, tad e, tikimės, kad Egipto vyriausybė imsis veiksmų, kad kovotų su e, seksualiniu ir kitokiu fiziniu bei verbaliniu e, smurtu. E, tam, kad būtų įgyventos visos nuostatos susijusios su žmogaus teisėmis ir įtvirtintas aiškus moterų ir merginų e, statusas. Na, o dabar norėčiau padėkoti mūsų dviems svečiams, e, ponui Hafezui Abuseda, kuris atstovauja Egipto e, žmogaus teisų organizacijai, ir taip pat ponui Bahieldin Hasan, kuris yra Kairo žmogaus teisų studijų instituto direktorius ir jo įkūrėjas. E, abu kalbėtojai turi po dešimt minučių išsakyti savo poziciją ir pristatyti padėtį Egipte, kalbant apie žmogaus teisės. Labai ačiū, kad atvykote ir iš karto perduotų žodį ponui Hafezui Abusada. Uh, thank you. Thank you, President. And uh, first of all... Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu atsiprašyti, kad pono Fer čia nėra, nes jisai yra užimtas kitais reikalais. Manau, kad gerai dalyvauti čia šiame posėdėje, nes aš esu žmogaus teisų organizacijos atstovas ir tuo pat metu žmogaus teisų nacionalinės tarybos narys. Ir turiu Jūs patikinti, kad visi mes puoselėme tas pačias tais, e, vertybės, laikome tos pačius žmogaus teisų principus, kovojame už žmogaus teisės Egipte jau daugelį metų ir po revoliucijos. E, birželio 25 revoliucijos žmogaus teisų situacija ar žmogaus teisės apskritai tapo uh, vienas iš mūsų, buvo vienas iš pagrindinių mūsų reikalavimų. Ir um, mano kalba bus susijusi su trimis dalykais. Vienas yra susijęs su iššūkiais, kurie, kurie kyla Egipto visuomeniai, šis tranzitiniu, pereinamojo laikotarpiu po birželio trečiosios. Ir mini iššūkiai, ir, pažiūrėjau, turizmas, kylantis e, turizmui ir taip pat e, e, Egipto ateities viltis, kurios susijusios su dviem esminiais rodikliais Egipte. Pirmasis tai yra Egipto naujoji konstitucija, kitas rekomendacijos, kurias priėmė Egipto vyriausybė Ženevoje. Trečias dalykas tai yra mirties bausmė. Sutinku, kad žmogaus, kaip žmogaus teisų aktyvistas aš sutinku, jog mirties bausmė turi būti panaikinta ir žmogaus teisų, teisų organizacijos šiuo klausimu dirbame jau daug metų. Ir dabar, prieš savaitę, nacionalinėje žmogaus teisų taryboje mes kreipėmės į, pirmin, į prezidentą ir į, į vyriausybę, kad būtų atsisakyta e, to galutinio sprendimo dėl mirties bausmės įvedimo kadangi nebuvo e, toks galutinis sprendimas priimtas, e, e, kad būtų įgyvendinta mirties bausmė, įvykdyta mirties bausmė prezidento Morsi atšvilgių. Mes tikimės, kad tas galutinis sprendimas dar neįtvirtins tos mirties bausmės. Taigi tai yra ilgas kelias, bet aš pradėsiu nuo uh, pagrindinio dalyko, kuris rūpi ir Egipto žmonėms, tai yra turizmas. Egiptas, Egipte pasireiškia ypatingai didžiulis, masyvus turizmo srautas e, e, nuo 2013 e, Liepos pradžios, kai buvo prezidentus išrinktas prezidentas Mursi nepaisant Egipto piliečių pasiryžimo atsisaky, nuversti režimą ir gyventi demokratijos sąlygomis, vis dėlto buvo, priimtas labai ne, buvo priimt, pasirinkta labai nedemokratiška valdymo forma, valstybės valdymo forma. As, is, islamistai siekia įkurti autokratišką Egipto valstybę. Uh, marginalizuoti religinės mažumas ir Egipto žmonės e, žmonės ir Egipto E, Egipto prezidentas 2011 metais per e, pakeistą Egipto konstituciją suteikė savo mm, e, didžiulės galės, pilnateisės, vienvaldės galės. Mano manimu, tai buvo pakeistas pačios sažiningiausios revoliucijos pakeista kryptis. Ir po e, e, metų e, šiam prezidentui valdant Egiptą 2013 metų birželio 3 tauta ėmė reikalauti prezidento Mursio atsisakyti savo posto, tačiau Mursis atsisakė. Ir islamistinė vyriausybė E, tai taip pat darė spaudimą prezidentui Morsi ir tai dėl to kilo didelės susirėmimai, kariniai susirėmimai, ginkluoti susirėmimai, šalis patyrė politinę krizę. Ir, ir ponas Morsi ir jo vyriausybė visai priešinosi ir nenorėjo atsisakyti valdžios ir dėl to. Uh, E, kilo e, ka, pilietinio karo e, pavojus. Tai buvo analogiški įvykiai panašus į prieš porą, du metus prieš tai vykusius įvykius. Po pono Morsio nuvertimo musulmonų brolyje ir jų islamistiniai sąjungininkai E, pradėjo smurtinės demonstracijas e, e, ir teroristinius išpolius, buvo nužudyta šimtai kariškių, bet taip pat buvo vykdomos, vykdomi bombardavimai, tai yra buvo sprogdinami valdžios pastatai, taip pat buvo ir įvairis infrastruktūros objektai. Ir terorizmas e, yra į, e, pažeidžia pagrindinius žmogaus teisų, teisų principus. Ir yra teroristiniai išpoliai vykdomi prieš įvairiausias visuomenės grupės ir e, ne tik tai prieš musulmonų brolyje, brolyjos E, atstovus, bet ir prieš paprastus civilius gyventojus. Kiekviena e, Egipto vyriausybė e, nedaro nieko, kad, ne, kad būtų užkirstas kelias tokiam smurtui. Egipto valstybė kariauja teroristinėmis priemonėmis vidurio rytuose, Afrikos žemynė, žemyninė ir kitos šalis kenčia nuo organizacijų, kurios įvykdė ne tik tai terorizmo išpolius, bet taip pat ir karo nusikalstimus ir galima, galimai net ir genocidą kai kuriuose šalyse, kaip, pažiūrėjau, Irake ir Sirijoje. Egipto situacija kyla, kelia grėsmę ne tik tai jos, jo gyventojams, bet ir visam regionui. Galiu pasakyti, jog pietų e, viduržėmio ir šiaurės viduržėmio jūros regione tas pavojus taip pat yra jaučiamas. Taigi reikia kovoti su terorizmu ne tik tai e, nukreiptų prieš Egipto žmonės, bet ir prieš visą žmonėm, nes mes žinome, kad tos gru, grupuotės e, ir yra e, kovoja su bet kokiomis žmonių laisvėmis ir teisėmis. Šioje situacijoje yra šiek tiek vilties. Ir aš manau, kad tai yra susijęs su dviem dalykais. Egipto 2014 metų konstituciją. E, pirmą kartą pabrėžė žmogaus teisės e, ir kriminalizuodama kankinimus, e, skatintama lyčių lygybę, religinės laisvės ir taip pat reguliuoja, taip pat reglamentuoja nepaprastos padėties E, klausimą, kuris ne, tai yra nepaprastos padėties, kuri negali užtrukti ilgiau negu tris metus. E, musulmonų, lyginant šią konstituciją su 2012 metų musulmonų brolyjos konstitucija yra esminių skirtumų. Nėr, pirmojoje nebuvo net naudojama žmogaus teisių, nevartojama žmogaus teisių savoka buvo atsisakyta straipsnių susijusio su moterų ir vyrų lygybė. Ir leidžiamas, e, leidžiamos jaunų mergaičių e, apvesdinimo e, faktas, tai yra mergaičių net, net devinių metų. Ir dabar ši nuostata yra panaikinta naujojoje konstitucijoje. E, dar vienas dalykas, kuris suteikia vilkių, vilčių ateičiai, yra tas, jog vyriausybė sutarė um, įgyvendinti žmogaus teisų tar, tarybos rekomendacijas. Kad 243 rekomendacijos e, iš 3000 rekomendacijų iki šiol buvo patvirtintos. Jos kalba apie uh, E, mūsų baudžiamajame kontekste susijusias e, drau, dra, e, kankinimų draudimo nuostatas keisti, nevyriausybinio organizacijų įstatymą ir kitus dalykus, kitus įstatymus mūsų Egipto, įstatymus, kurie pažeidžia, kurie netitinka vyriausybės interesų. Paskutinis dalykas, apie kurį noriu kalbėti, tai yra e, mirties bausmė. Tai yra mums didžiulė kova, sunki kova, ne, ne tik taip nukreipta prieš vyriausybę. Tai yra, e, yra susiję ir su Egipto žmonių kult, puoselėjama kultūra. Daugelis egiptiečių e, sieja mirties bausmę su šarija e, įstatymu. E, šariato įstatymo. Mes e, reikalavome prezidento Morsi atsisakyti mirties bausmės dar 2013 metais, tačiau tai neįvyko. Tai užtruks, tačiau ir trumpalaikiu laikotarpiu turiu paminėti du dalykus. Vienas yra tas, jog e, e, Egipto baudžiamasis kodeksas numato bent tris teismo procesus prieš galutinį sprendimą pirmiausia reikia eiti į kasacinį teismą, net jeigu e, ginamasis negali kreiptis į kasacinį, e, negali apsiginti kasacinėme teisme, vis tiek galimybė e, spręsti jo likimą kasaciniam teisme yra numatyta. Šis, jis, ši nuostata buvo išbraukta prieš dviejus, trejus metus ir mes kreipėmės į prezidentą e, sustabdyti mirties bausmės e, įvedimo klausimą bent keletų metų, penkiems, šešiems metams, e, kad būtų pradėtas dialogas šiuo klausimu visuomenėje. Ir kad būtų išsaugoti bent kai kurie uh, įstatyminiai, uh, įstatymo su mirties bausmės susijusios nuostatos niuansai, uh, kurie, kad prieš priimant galutinį sprendimą būtų padiskutuota visuomenėje, dalyvaujant įvairiams institucijoms ir e, visuomenės atstovams. Aš manau, kad ateityje mums reikės daryti viską, kad teisinės valstybės principas įsigaliotų e, Egipte. Ačiū, ponu Hafizmeris Sida. Dabar ponas Bairn Vicis Sida. Good morning <clears throat> and thank you very much for. Uh... Labai ačiū, kad mane pakvietėte čia į šios diskusijas apie tai, kas šiuo metu vyksta Egipte, kalbant apie žmogaus teisės ir kovą už žmogaus teisės. Na, mes su kalbėjusiu kolega esame e, tikrai artimi e, draugai ir dalyv, aktyviai dalyvaujame E, žmogaus teisų gynime. Na ir kalbant apie uh, uh, tad uh, buvo nuspręsta pa parengti dokumentus prieš kankinimą. Kalbu apie draugą, kuris nuo praėjusios savaitės yra apklausiamas kaip e, su kitais dviem teisėjais. Jam yra daugiau nei 70 metų ir šiandien jis e, laikomas nusikalteliu. tikriausiai daugybė iš jūsų čia esančių žinote, kad šis žmogus yra paprastas civilis, e, liberalas, žmogaus teisų gynėjas, o ne koks nusikaltelis ar teroristas. Tad tikrai reikia užduoti klausimą, kas vyksta Egipte. Ar mes kovojame su terorizmu, teroristais, ar su taikia e, piliečio pozicija. Praėjusią savaitę e, studentų sąjunga iš Einčiams e, inžinerijos e, universiteto paskelbė, kad pasitraukė iš studijų ir išeina į gatves protestuoti dėl to, kad buvo nužudytas jų studijų draugas Islamas Atito. Vidaus ministras teigia, kad islamas įtariamas e, nužudęs generolą Vail e, Tahuną 2015 e, balandžio mėnesį ir kad jis nuo to laiko slėpėsi Kairo priemestėje esančioje dikumoje. Tei buvo teigiama, kad jis pradėjo šaudyti į saugumo pajėgas ir per kilusi susirėmimą jis buvo nušautas. Tačiau liudininkai teigia, kad islamas buvo universitetinėme miestelėje, kur ruošiasi baigiamiesiems egzaminams, kuomet vienas šios mokyklos atstovų kartu su nepažįstamu žmogumi atėjo į jo kambarį ir paėmė jos mens dokumentus. Vėliau e, islamas buvo išvestas iš universiteto e, teritorijos ir dingo. E, na ir vėliau buvo pranešta, e, vidaus reikalų ministerija pranešė, kad islamas e, e mirė. Ir šis atvejis puikiai atspindi tai, kad šiandien Egiptas yra baimės respublika, kur nėra jokių e, kontrolės ir saugumo garantijų. Teisminė, e, teisminė sistema yra e, itin politizuota, jai vadovauja saugumo pajėgos. Konstitucijoje įtvirtintos garantijos, kurios taip iš tiesų yra labai naudingos, tačiau dėje jos yra išaldytos ir nenaudojamos. E, siste, šios garantijos sistemingai yra pažeidinėjamos e, valdžios atstovų, o parlamento rinkimai nekarta buvo atidėti ir šiandien neaišku, kada jie įvyks. E, Neseniai Jordanijos karalius Abdullah II CNN teigia, kad Sirijos režimas puolė visus, bet tik ne islamo valstybės atstovus. Remiantis karaliumi, Sirijos vyriausybė E, nes, nesuprato, jog būtent taip reikia e, elgtis. Ir šiandien labai panaši situacija yra ir Egipte. Šiandien kovojame ne su ISIS grupuotė, o su taikia opozicija, su žmogaus teisų e, gynėjais. E, teroristai. E, šiandien e, bando tiesiog nutildyti taikę opoziciją ir išnaikinti žmogaus teisės. Ir šiandien nedaromas joks skirtumas tarp islamistų ir taikių piliečių. E, Saugumo pajėgos e, naudoja neproporcingą jėgą prieš taikius e, Egipto piliečius. Dėl to šiandien gyvename e, smurto šalyje, kurioje klesti ekstremistai. Šiandien stengiamasi nutildyti protingus balsus. Ir e, šiems žmonėms grasinama suimimu ir net nužudimu. Štai neseniai buvo nužudyta žmogaus teisų gynėja Šaima Alsaba. Ją nušovė saugumo pajėgos, kuomet ji tiesiog norėjo padėti gėlių e, už revoliucijos e, aukas e, Tariro e, aikštėje. Tai puikus pavyzdys, jog taikios demonstracijos virsta kraujo praliejimu. Šimtai kitų žmonių išgyveno panašią situaciją. Jų yra daugybė ir ne, ne vienas iš sulaikių protestuotojų nebuvo e, E, pagristai apkaltintas ir ne vienas tikrasis e, kaltininkas nebuvo e, nuteistas. Tad taip pat paminėtina, kad Būdžiamojo atsakomybė nebuvo patrauktas ne vienas policijos atstovas kaltinamas opozicijos engimu. Šiandien naudojamas uh, E, kankinimas, e, e, įkalinimo bausmės ir net mirties bausmės prieš žmogaus teisų gynėjus. Ir jungtinės tautos tokią situaciją įvertino kaip pasišaipimą iš bet kokių žmogaus teisių. Tad šiandien kovojame su žmogaus teisų gynėjais ir taip pat taikiais protestuotojais. Jie sulaikomi ir teisiami dėl e, politinių priežasčių politizuotose teismo procesuose. E, šie teismo procesai yra šališki ir neteisingi. Tai įrodo, jog Egipto institucijos šiandien nesugeba įtvirtinti e, e teisinės valstybės principo. Tiesa ta, kad e, šis principas vis labiau nuo mūsų tolsta. Taip pat šiandien aukščiaus, e, šiais metais aukščiausias e, administracinis e, teismas priėmė įstatymą dėl protestų organizavimo ir dalyvavimo juose. Šis įstatymas akivaizdžiai pažeidžia konstitucinės garantijas. Nepaisant to, E, įstatymas buvo priimtas remintis e, šariato įstatymu. 2013 e, metų Liepos mėnesį taip pat labai pas, aiškiai pasikeitė retorika, apie, kalbant apie moterų teisės ir mažumas. Tad e, buvo panaikinta susirinkimų ir asociacijų e, laisvė. E, ir pradėtas šių teisių ir laisvių gynėjų persekiojimas dėl politinių priežasčių. Iškilo grėsmė net ir šių kovotojų gyvybei gyvybei ir taip pat jų a, a, darbo ir a, gyvenimo vietai. Nuo 2013 Liepos mėnesį ne vienas žmogaus teisų gynėjas buvo nuteistas kalinimo bausme. Vienas žmogaus teisų gynėjas netgi buvo nužudytas ir tai yra beprecedentis įvykis. E, mano minėtų įstatymų buvo uždrausta e, protestuoti ir kritikuoti e, Egipto institucijas. Taip siekiama nutildyti opoziciją. Nuo 2013 Liepos mėnesio visi um, 2011 uh, metų revoliucijos dalyviai ir um, pilietinės visuomenės atstovai yra persekiojami ir ne vienas iš jų buvo nuteistas kalėjimo bausme. E, mirties bausme buvo nuteistas ir vienas jaunas e, minėtos revoliucijos dalyvis. Daugybė žmonių buvo priversti palikti Egiptą. Daugybė žmonių buvo apkaltinti e, šešėlinę veiklą, e, neteisėtą veiklą. Ir iš tiesų situacija e, vis blogėja, ypač liberalių kovotojų iš teisės atžvilgių. Tad šiandien sukurta baimės aplinka ir visi piliečiai gyvena baimėje, neturėdami net minimalių garantijų kad bus surinktas e, nešališkas ir teisingas teismo procesas. Šios problemos e, žinomos ir e, tarptautiniams organizacijoms, jos net nusprendė nevykti į planuojamus surenkti parlamento rengim, rinkimus. Tai tik įrodo, kad mūsų šalyje šiandien yra labai mažai priemonių užtikrinti, jo kaltieji bus nubausti, o teisėjai išteisinti. ir e, yra mažai garantijų, kad bus laikomasi bent jau pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių. po e, to, e, kai vyko arabų pavasaris, mums niekaip nepavyksta užtikrinti stabilumo. Ir panašu, kad um, sėkmė kovoje su terorizmu dar yra um, labai toli. At, ypač žinant, uh, koks radikalus, e, kokia radikali yra šiandien e, islamo religinių, e, atsiprašau, Egipto religinių institucijų retorika. Nuo 2011 sausio mėnesio ES nekarta pabrėžė, kad ji neužmerks akių, kai E, masiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir neatsisakys europietiškų vertybių. Tad šiandien kyla klausimas, ar iš tiesų, ar kiek svarbios yra šios vertybės gyveninant ES politiką. Tad labai džiaugčiausi, E, jei Europos parlamentas e, pasmerktų e, žmogaus teisų pažeidimus Egipte. Deja, tokie, tokios deklaracijos neturi jokios realios, jokio realaus poveikio mūsų šalyje. Euh, euh, Ačiū. Pane Rodrygiš iš mūsų kolegų prašė žodžio. Tai Prašau, suteikiu žodį jai. Dar panažiai basin turbūt norės. Dabar pane Rodrygiš. Aš kalbėsiu portugališkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo įdomu išklausyti visko, kas vyksta e, Egipte, Eurometo kultū, už kultūrą atsakinga vicepirmininkė esu ir man visuomet, e, visuomet labai įtemptai stebiu padėti Egipte. Ir iš esmės turiu jums tris klausimus. Mes kalbame apie mirties bausmės vykdymą. Ir uh, nevyriausybinio organizacijų galimybę laisvai veikti. Jauna būdama aš buvau aktyvistė, atvykau iš ša, ir negalėjau įsivaizdavau, negalėjau net įsivaizduoti jokios valstybės neturinčios e, politinių aktyvistų. E, man ypatingai šoka, didelį šoką kelia smurtas prieš moteris, e, egzistuoja Konstitucijoje įtvirtintas nediskriminavimo principas, tačiau e, situacija yra visiškai priešinga. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip jūs ją vertinate. Būtų puiku daugiau iš jūsų išgirsti apie tai, ar moterų teisės iš tiesų realiai garantuojamos ar ne. Nes man asmeniškai susidaro įspūdis, galbūt jūs galėtume man padėti tą mano poziciją kiek mm, labiau iškristalizuoti, nes man atrodo, man sudaro įspūdis, kad ypatingai prieš moteris yra e, vykdomas smurtiniai išpoliai ir kovoje su smurtu namuose ir kovoje su mo, smurtu prieš moteris. Ar yra kažkokių strateginių žingsnių, ar yra dedamos pastangos keisti padėtį? Yra 60 straipsnis, kuris leidžia vyrui drausminti savo žmoną, aš čia cituoju, O kaip ir kokia padėtis su e, nusikaltimais dėl garbės, nes tai taip pat yra didžiulė problema. Kodėl jūsų baudžiamajame kodekse apskritai ne, neįtvirtinama e, smurto namuose savoką ir ką mūsų parlamentas galėtų padaryti, kad būtų užtikrinamos moterų teisės jūsų šalyje. Kitas man svarbus klausimas susijęs su žmogaus teisų organizacijomis. Ar jūs raginamas dalyvauti e, rengiant nacionalinę kovos su smurtu prieš moterį strategiją? Dėkoju. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Aš manau, kad mūsų svečių pateikta informacija tikrai nespinduliuoja optimizmo. Buvo pasakyta, kad įrašytos yra konstitucinės garantijos, tačiau antras e, svečias pasakė, kad visa tai yra išaldyta. Viena vertus, Egipto valstybė e, teisinės ir e, konstitucinės garantijas priemė, tačiau kita vertus jos neveikia. Ir čia norėčiau Jums užduoti klausimą. Jūs puikiai susipažinę su Egipto realijomis, tad norėčiau, kad atsakytumėte, kaip tas projektas gali funkcionuoti ir kiek yra šansų. kad e, bus išeita iš šitos aklavietės. Nes viena vertus yra konstituciniai principai, Bet kita vertus situacija visiškai skirtinga, tie principai neveikia. Manau, kad e, rinkimų stebėjimo institucijos panaikinimas irgi yra vienas iš simptomų. Pasakyčiau, kad e, procesui pritarti sunku, nes jis vyksta tokiomis sąlygomis, kai e, tarptautinės institucijos tam nepritarė. Tai yra vienas aspektas. O kitas klausimas būtų susijęs su aktyvistais Tasir aikštėje. Jų tarpe taip pat buvo viena moteris, Sakarovo premijos laureatė. Ar ta moteris taip pat yra tarptų, kurie e, buvo nuteisti? Dar vienas klausimas. Ta humanitarinė problema atsiradusi po arabų pavasario. Ne kaip pasiekmė to pavasario, tačiau po to, kai įvyko vadinamasis arabų pavasaris, buvo pastebėta, kad valstybės institucijos Libijoje neveikia. Tas pats pasakytina ir apie Egiptą, nes e, per jį vyksta labai daug migrantų iš Eritrėjos, iš Somalio, jie taip pat yra to migracijos proceso aukos. Tai klausimas būtų toks, ar Egipto valstybė bando tokių e, situacijų išvengti, nes e, šiaip situacijos tikrai virsta labai dramatiškomis. Ponas Demis Maikul. Eh, eh, Dėkoju, aš kalbėsiu olandiškai savo gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti svečiams už e, labai informatyvius paaiškinimus šiandieną pateiktus mums. Egiptas yra labai svarbus regioninis veikėjas, tai yra saugumo prasme e, regione vaidinanti labai svarbu vaidmenį šalis. Taip pat e, kovoje su radikalizmu, su terorizmu Tai yra šalis, kur e, labai daug e, yra įvairių, na, sakykime, tų teroristinių atvejų, bet labai džiugu kita vertus, kad E, Egiptas duoda atsaką, kai e, buvo, pavyzdžiui, nužudytas 21 koptas Libijoje. Mums kyla ne vienas klausimas. Gal nereikėtų žmogaus teisų E, pažeidinėti, jeigu susidurėjome su kažkokiais pavieniais terorizmo atvejais. Taigi mes šiandieną labai susirūpinę žmogaus teisų padėtimi Egipte. Mes labai nerimaujame dėl to, kaip ta laisvės viltis atsiradusi po Mubarako e, ir Mursio režimų žlugimo neįgavo kūniško pavydalo. Ir reikėtų Egiptą paraginti laikytis to, kas įrašyta konstitucijoje. Teorija labai gerai, bet praktika dar geriau. Reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti, kad viskas veiktų praktiškoje. Nes konstitucija turėti yra labai gerai, tačiau nieko gero, jei ta konstitucija realiai neveiks. E, tai, ką siūlė Europos Sąjunga, e, jokio kažkokio tai E, atgarsio nesusilaukė. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip mes galėtumėm tapti įtakingesniais. Ir klausimas jums konkrečiai būtų užduodamas toks, kaip konkrečiai galėtume jums padėti visą laiką grįžtu ir grįžtu prie šios problemos, kadangi nuolatos susidurėme su policijos smurtu, Pavyzdžiui, kai susidorojama yra su demonstracijomis, į kalėjimus kišiami žmonės, jie ten miršta. Ar turite jėgų patys tvarkyti su policijos pajėgomis? Galbūt Europa, ES valstybės galėtų kažkuo tai pagelbėti šioje srityje. Galbūt galima būtų vietoje pamėginti kažkaip keisti situaciją. Taip pat yra kalbama apie e, spaudos laisvę. Tai yra mano arkliukas. Aš buvau žurnalistas praeitie, tai nėra e, nusikalteliška profesija, tai yra labai respektabili, gerbtina profesija. E, Ir pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kada žurnalistai praleido e, kalėjime metus ir tik tada buvo išlaisvinti. Na, viena vertus buvo atkreiptas dėmesys e, tarptautinių organizacijų, tačiau kita vertus vis tik tais um, problema didžiulė, kalbant apie spaudos laisvę. Reikėtų ir toliau tą pabrėžti. Dar norėčiau sugrįžti prie to, ką Jūs minėjote pradžioje. Jūs sakėte, kad tarptautinė bendruomenė seka tą režimą, kaip jis veikia, bet beveik nieko nesakyti ir nieko nedaryti, nes Egiptas yra strateginis labai svarbus partneris. Kaip iš tiesų yra? Ar jums irgi susidaro panašus įspūdis? Labai, labai ačiū. E, ponui Buchneriui perdudu žodį iš žaliųjų grupės. Ačiū už, ačiū už suteiktą žodį ir taip pat dėkoju už šią, šią atvirą diskusiją, kuri, mano manimu, labai reikalinga. Mano klausimas yra susijęs konkrečiai su santykiais tarp normalios teismų praktikos ir karinių teismų. Tai norėčiau prisiminti šešis teismo e, sprendimus dėl mirties bausmės, atrodo, gegužės 16, jei teisingai prisimenu, kuomet žmonės prieš tai buvo dingę, dingę be žinios, e, jiems nebuvo, nebuvo pranešta, jokio, duota jokios informacijos apie tai, kokiuose kalėjimuose jie yra kalinami. Tai yra pats valstybė įgalino e, žmonių pradanginimą. Ir, ir tie teismai, jeigu galima juos taip pavadinti, buvo kariniai teismai. Ir kyla klausimas, ar tokie pseudo teismo procesai nuolat vyksta, nes įprastose teismuose viskas kitaip atrodo vyksta. Trečias klausimas ar tos, tie, e, e, tos mirties bausmės vykdomos be teismo proceso ir teismo sprendimo vyksta e, taip pat daugiau karinėje, karinėme kontekste. Dėkoju. Euh, euh, Ačiū. Dabar žodis mūsų Europos išorės veiksmų tarnybos atstoviai, madam Nilholp. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Ačiū. Taip pat dėkoju šis, šią pirmąją diskusiją ir e, už tai, kad tie du garbėjai svečiai mums pristatė situaciją Egipte, kuri remintis jūsų pranešimais vis dar išlieka kelinti didelį susirūpinimą. Uh, Ir e, mes labai susirūpinę dėl e, žmogaus teisų situacijos ir ją nuolat stebime ne tik tai čia būstinėje, bet ir e, bendraudarbiaudami su jūsų kolegomis, su kuriais sustinkame savo tarnyboje, taip pat delegacijose, kurios taip pat palaiko ryškius, tamprius ryšius su pilietinė visuomenė Egipte, siekiant matyti pilną vaizdą šioje šalyje. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti mūsų kalbėtojų atsakyti į užduotus klausimus trumpai per 3-4 e, minutės prašyčiau. Thank you very much. I think. Permettez, I, uh... Ir e, siūlau pradėti nuo pono Hasano atsakymo. Paprastai mes taip elgiamės, pakeičiame eilės tvarką. Tad 2-3 minutės. Na, jokauju, bet iš tiesų neturime daug laiko. Again, uh, for... Labai ačiū dar kartą už e, šios pamastymus ir klausimus. Tad pabandysiu e, greitai atsakyti šios klausimus, nors iš tiesų, man atrodo, misija yra neįmanoma. Labai trumpai, netgi telegrafiškai atsakant išduotus klausimus, e, reikia pasakyti, kad na, buvo užduoti keletas klausimų, įskaitant klausimą apie, žmogau, apie moterų teisės. Ir pagrindinė problema yra tai, kad nėra jokios politinės valios kažką keisti. Yra politinė valia gražiai kalbėti. Ir priimti gražią konstituciją. Aš pats labai didžiuojuosi konstituciją ir skyriumi dėl e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių, tačiau kaip paprastas Egipto e, pilietis, nei aš, nei kiti piliečiai negali pasinaudoti šiomis nustatytomis e, e, teisėmis. Štai jūs, jeigu atvyktumėte į Egiptą, taip, yra labai graži e, e, Didžiosios Britanijos e, ambasada, Prancūzijos konsulatas, tačiau situacija, reali situacija yra daug prastesnė nes kiekvieną dieną yra daromi įvairūs teisiniai pakeitimai, kurie akivaizdžiai pažeidžia konstitucijos mano minėto straipsnio idėją ir nuostatas. Vos vakar vieno iš liberalių, vienas iš liberalių partijų pirmininkas e, padarė pareiškimą ir pareikalavo, kad konstitucija būtų įgyvendinama. Galbūt E, jūs irgi girdėjote apie šį pranešimą, e, apie šį pranešimą ir pranešėją e, Esadad. Šis pranešimas buvo padarytas dėl to, kad ir parlamento rinkimai yra atidėti neribotui laikui. Ir tai pažeidžia konstitucijos nuostatas. Tad mano manimu tai yra viena iš pagrindinių problemų e, Egipto politikoje. Kitas klausimas. Dėl bausmių be teismo. Deja, tai vyksta, tai nėra tik pavieniai atvejai. Tai tai nėra tik atvejai susiję su e, kai kuriomis taikiomis e, demonstracijomis. Tai vyksta nuolat ir kalbant apie, pavyzdžiui, e, taikius žmogaus teisų gynėjus, kaip pavyzdžiui mano minėta Šaima Alsaba, kuri tiesiog norėjo padėti gėlių už revoliucijos aukas. Tad kitas klausimas, kaipgi mes galime padėti? kaip ES gali padėti. Pagrindinė priemonė tai yra jos moralinė pozicija. Kaip jau ir minėjau savo e, pristatymę, reikia nuolat pabrėžti žmogaus teisių ir Europos vertybių svarbą. Tad mano manimu, tai yra mūsų bendras ES ir Egipto organizacijų interesas. Egiptui turi pasisekti kovoti už stabilumą ir kovoti prieš terorizmą. Tačiau šiandien labai mažai dėmesio tam skiriama. Iš tiesų šiandien kovojama visose kitose frontuose, tik ne šiuose. Kaip gali būti, kad, vis, kad visi jaunieji revoliu, 2011 metų revoliucijos lyderiai buvo nuteisti e, trejų ir, ir ilgesnė e, įkalinimo bausme? Kaip tai galime pateisinti? Kaip gali būti, kad e, saugumo pajėgos e, žudo tokius žmogaus teisų kovotojus kaip šeima El e, Saba, kurie kovoja ir padeda e, e, Egipto žmonėms ir jos e, visu, jo visuomeniai. Tad tai yra faktas. Šiandien mes einame tuo, pat, tuo pačiu keliu, kaip kad Irakas, Sirija ir Libija. Tad šiandien žmogaus teisų E, teisės Egipte yra tiesiog iliuzija. E, už tai kovojo ne vienas žmogus, bandė jas įtvirtinti, tačiau matome, kokie rezultatai. Sistemingai žlugdomos visos e, šios ryties institucijos ir organizacijos. E, sukuriama pati e, erdvė e, bailiams veikti. Ir šiandien vis labiau plinta terorizmas. Ačiū, labai ačiū. Dabar žodis mūsų antrajam pranešėjui. Ačiū, dėkoju iš visus klausimus. Manau, kad labai svarbu suteikti mums viltį kad tarptautinė bendryja, kad jai rūpi situacija Egipte ir kad ji pajėgi padėti Egipto žmonėms e, įtvirtinti teisės viršienybės principą. Iš tiesų yra atskirų atvejų, e, dėl to ir egzistuoja nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės atstovai, kurie dirba šiais klausimais siekdami sprendimų. Uh, E, kaip ir e, e, kalbant apie moterį, kuri buvo nužudyta neseniai, mums dažnai būdavo, mums būdavo sakoma, jog tai nėra mūsų reikalas aiškintis tos, tos dalykus. O mes visuomet darėme spaudimą vyriausybei, valdžiai pradėti išsamų tyrimą. Ir Pagaliau buvo išsiaiškintas ir įvardintas asmuo, kariškis, kuris paleido tą kulką ir dabar jisai yra teisiamas. Taigi štai yra darbas, e, dėl kur ir, ir yra verta kovoti. Tačiau aš nesutinku, kad nėra politinės valios mūsų šalyje. Ji yra, nes Egipto žmonės dabar yra pasirengę ir e, toliau daro spaudimą valdžiai po tų dviejų revoliucijų. Du dalykus norėčiau mm, pasakyti. Pirmiausiai dėl smurto prieš moteris. Šis klausimas pilietinės visuomenės atstovai, bendradarbiaudami su mm, Teisingumo ministerija, labai intensyviai dirba šiais klausimais. Egipto konstitucija ir mūsų baudžiamasis kodeksas ir kiti kodeksai turi būti atitinkamai e, pakeisti, e, kad jie atitiktų konstitucijos nuostatas, nes situacija dar yra per ankstyva, kad būtų galima e, teigiamai įvertinti poslinkius. Tačiau mes turime savo konstituciją, kuri leidžia mums uh, E, atsižvelgiant į realybę judėti į priekį. Tai reiškia ir keisti įstatymus. E, vyks parlamento e, rinkimai ir aš esu taip pat vienas iš kandidatų ir žinau, kad mūsų konstitucinis teismas nusprendė, jog E, mūsų įstatymai netitinka, e, tai teis, e, rinkimų įstatymai netitinka demokratinių standartų, pagal kuriuos būtų galima renkti tuos rinkimus. Tačiau mes po truputį keičiame situaciją dėl migrantų ir jų situacijos. Iš tiesų situacija labai pavojinga visam regionui. Daugybė žmonių e, e, keliauja iš pietų į viduržymio jūros regioną ir kai kurie iš jų yra e, teroristai. Tačiau nereikėtų manyti, jog kiekvienas iš jų yra teroristas. Ne, Egipta, e, Egipto ginkluotosios pajėgos e, kovoja e, konkret, tikrai labai realų karą su terorizmu. 700 kariškių per 2-3 mėnesius buvo nužudyti šiuose kovose. Ir sunkioji artilerija naudojama teroristų atkeliaujančių iš įvairiausių regionų per Libijos, Palestinos sieną iš Sudano, net moterų e, yra teroriščių ir tai yra reali e, konkreti kova. Ir e, Egiptas yra pasiryžęs keisti savo įstatymus ir dirbdamas ir su žmogaus teisėmis. Iš tiesų mūsų prezidentas palaiko viziją, jog socialinė ir ekonominė krizė ir jos problemų sprendimas yra prioritetinės rytis šiuo metu. Tačiau žmogaus teisė nu, taip pat yra labai svarbios. paskutinis dalykas. Europos Sąjungos vaidmuo tai yra esminis dalykas strateginiuose mūsų santykiuose. Ir jiems puoselėti yra daugybė galimybių, pavyzdžiui, techninė pagalba policininkams ir panašiai, e, teisminė pagalba, tai yra labai svarbi parama. Ir jau, ta, mūsų santykiai palaikomi glaudžiai jau dešimtį metų. Mes turime tuo, tuo pat metu remti visas nevyriausybinės organizacijas Egipte, kad jos prisidėtų prie e, Egipto įstatymų keitimo, liberalizavimo. Mes tikimės, turime vilčių ir dirbame, puoselėdami tas viltis ir tikimės jūsų paramos e, dirbant toliau žmogaus teisų srityje. Ačiū. O, uh, Labai ačiū. O kaip įprasta žmogaus teisų pakomitetėje norėtume suteikti e, žodį ir Egipto ambasadoriui prie ES e, ponui Abdel Ibrahim, kuris yra ambasadoriaus pavaduotojas. E, Labadiena, ačiū. Aš e, kalbėsiu e, prancūziškai, norėčiau kalbėti arabų kalbą, bet neturiu tokios galimybės. Iš tiesų, pastaraisiais metais Egiptas susiduria su sudėtinga situacija. Taigi, Egiptas per pastarosius keturą metų susidūrė su didžiulėmis problemomis, nors buvo anksčiau ir blogesnių dalykų. Uh, Tad e, svarbu laikytis tikslų, o tikslas yra demokratija. Tad e, gerbiami parlamentarai, gerbiami e, ponai ir ponios. Šiandien Egiptas daro pažangą ir atsižvelgia į ES poziciją. Tačiau šiandien norėčiau pasidalinti Europ... Egipto tautos nuomonę. Šiandien e, jaučiama, kad ES daugiau daro spaudimą Egipto vyriausybei, o ne padeda šaliai. Tad e, gerbiamas e, pirmininkė, atsižvelgiant į dabartinės padėtį, padėtį primenu, jog mes sukritikavome musulmonų brolyjos politiką, kurią jie įgyvendino prieš keletą metų ir situacija tikrai buvo labai sudėtinga, nes Egipto gatvėse vyko nuolatiniai susirėmimai ir grėsė net pilietinis karas. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau pabrėžti, jog dabartinis laikotarpis, kurį išgyvena Egiptas, iš tiesų yra sudėtingas. Kiekvieną dieną e, e, žudomi policijos atstovai, vyksta susirėmimai. Žinoma, uh, E, kovojame ir su terorizmu. Ir kovojant su terorizmu nereikėtų e, užmiršti žmogaus teisių. Tačiau taip pat neužmirškime, kad demokratijos per vieną dieną nesukursime. Tad, e, pereina, pereimas prie demokratijos ir kitose šalise ne, nebuvo greitas. Prisiminkime rytų Europos šalis žlugus Sovietų sąjungai. Taigi šis laikotarpis kelias link demokratijos yra sunkus ir, il, ir ilgas. Ir Egipto vyriausybė visuomet buvo atvira diskusijoms ir dėryboms dėl e, mirties bausmės tarptautinėse organizacijose. Tačiau šiandien e, vis tiek e, didžioji dauguma Egipto žmonių pritarė mirties bausmiai gerbiamas pirmininkė. Mirties bausmė yra numatyta mūsų baudžiamajame kodekse. Tad e, yra nustatytos aiškios sąlygos, e, kada ši bausmė turi būti taikoma. Taip pat norėčiau e, pabrėžti ir patvirtinti, kad jau dešimtis policijos darbuotojų buvo E, stojo prieš teismą, buvo nuteisti e, rim, e, sunkiomis bausmėmis už jų įvykdytus nusikaltimus. Tad aš taip pat nenorėčiau dis diskutuoti apie tai, kad mūsų sistema galimai yra šališka ir neteisinga. Labai ačiū už šį pasisakymą. Kalbant apie mirties bausmę, norėčiau tik paminėti, kad Labai neseniai Nebra, e, Nebraskoje, tiksliau, vakar buvo panaikinta mirties bausmė ir mūsų nuomonė tai tikrai labai džiugi naujiena. Kaip jau sakiau, tai yra mūsų oficiali uh, pozicija, kurią išreiškime visur. Ar norite kažką pasakyti apie Nebraską? Uh, noriu pasakyti, kad jeigu po 30 ar 40 metų Egipto visuomenė uh, laikysis nuomonės, kad mirties bausmė turi būti panaikinta, ji bus panaikinta. Aš asmeniškai taip pat esu prieš mirties bausmę dar nuo tada, kai ir e, Prancūzijoje buvo panaikinta. Labai ačiū e, už jūsų pasisakymą. Manau, kad tikrai diskusijos buvo labai turiningos, e, išgirdome įvairių nuomonių. Dar kartelį norėčiau padėkoti mūsų dviems svečiams, kad jie čia atvyko. E, dalyvavo šiame susitikime. Na, o prieš e, baigdamas e, susirinkimą norėčiau tik pasakyti, kad kitas mūsų susirinkimas vyks 2015 birželio 16-17 dieną. Ačiū.